Merci. La seduta è ripresa. Il processo verbale della seduta. Posėdis atnaujinamas ir dabar išdalytas e, e, praėjusio posėdžio protokolas. Jei niekas neturi pastabų, tai